Der Präsident! Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie. Ponios ir ponai, mėly kolegos, nuoširdžiai sveikinu Jūs atvykusius į popietinę mūsų sesijos dalį. Tai paskutinis posėdis prieš kalėdas. Turime svečių Um, vieno Vokietijos e, fondo besirūpinančio karo ir skurdo aukomis e, atstovai, taip pat ir jų pirmininką, nuoširdžiai sveikinu. Dėl protokolo pateiksiu pastabas vėliau, o dabar diskutuosime dėl žmogaus teisų demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų. Pirmiausia, plakimas rykštėmis Malazijoje. Pirmiausia, pasisakys kolegė.